baigėsi e, vasaro 8 dieną, ar yra paskelbti protokolai, ar būtų kokiu nors komentarų dėl jų. E NF frakcijos vardu aš norėčiau e, paprašyti, kad būtų pakeista darbo tvarkė ir diskusija dėl jihadistų finansavimo. Atsiprašau, sako pirmininkas, kuomet mes kalbėsime šitais klausimais, tuomet jūs galėsite pasakyti. Ar būtų komentarų dėl protokolo, ne dėl darbo tvarkės, bet dėl protokolo, dėl aštuntosios dienos protokolo. Ar šito klausimo norite pasisakyti, ar kitais klausimais, nes pirmiausiai turime aptarti protokolo klausimą. Jeigu nėra komentarų,